štai, kad stagnuoja tam tikrų teisės aktų prieimimas. Sven Gygolds vardu aš pristatau pranešimą apie fiskalis programą, kuri rodo, kad valstybės narės gali įveikti egoistinės apraiškas siekdamos naudos savo piliečiams. Fiskalis programa yra sėkmės programa, ji rodo teigiamus rezultatus tada, kai mokesčių administratoriai bendradarbiauja. Nuo programos pradžios ši programa prisidėjo prie mokesčių administravimo administratorių bendradarbiavimo stiprinimo. Ji padėjo nacionaliniams administratoriams vykdyti pagrindinę užduotį - rinkti mokesčius. Taigi mes džiaugiamės, kad pranešėjo, pranešimo projektas sulaukė plačios paramos iš įvairių politinių frakcijų. Mes džiaugiamės, kad parlamento dauguma pripažįsta, kad reikia intensyvinti bendradarbiavimo mokesčių srityje. Taip pat reikia didinti programos skaidrumą. Yra tik vienas pateiktas pakeitimas plenariniai sesijai ir mes norėtume pasinaudoti galimybę prašyti paramos šiuo klausimu. Tarp valstybiniai auditai yra paskutinė siena, galinti užtikrinti stipresnį bendradarbiavimą tarp mokesčio administratorių. Bendri auditai yra labai svarbus tais atvejais, kai yra perkeliamos kainos ir kai yra taikomos agresyvios mokesčių planavimo politikos. Todėl mes skatiname jūs balsuoti už bendrą socialistų ir žaliųjų pakeitimą, pagal kurį yra numatomas finansavimas bendriems auditams pagal fiskalis programą. Mes esame įsitikinę, kad tai atneš naudos visiems piliečiams, užtikrinant sąžiningą apmokestinimą. Dėkoju. Komisijos vardu komisijos narys Jotingeris. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Šiandieną atstovausiu kolegai Moskovysi, kuris e, dabar yra Atenuose, susitikime su Graikijos vyriausybės atstovais. Norėčiau Jums, ponė Skotkato, pasakyti, kad e, mes norėtume pasveikinti ir kolegą Gygoldą ir Jums abiems padėkoti už puikų darbą rengiant šį dokumentą. Kaip ir iki šiol, nacionalinės mokesčių institucijos ir ES neturi pakankamai išteklių, ne visada turi pakankamai išteklių, kad galėtų glaudžiai ir pakankamai veiksmingai tarpusavėje bendradarbiauti. Tai pasakyti, na, ir pač, pačiai ES tiek ir kalbant apie mokestinių, mokesčių, e, mokestinių e, e, mokesčių administravimo institucijų bendradarbiavimus trečiosiomis šalimis. Dėl to kartais stringa jų darbas. Tad reikia atsakyti, atsakant į klausimus, kaip, išvengti, kaip kovoti su mokesčių vengimu, mokesčių sukšiavimu, slipimu, kaip užtikrinti atsaką naujiems verslo modeliams ir skaitmeniniam verslo formom kurios daro žalą mūsų piliečiams, reikia nuimti bereikalingą biurokratinę naštą nuo pečių. Tai yra veiksniai, kurie diktuoja naujus uždavinius nacionalinėms e, mokesčių institucijoms. Jos turėtų susitelkti savo esminį vaidmenį, tai yra e, mokesčių surinkimą Dėl to, e, e, kadangi tai yra labai svarbu tiek nacionaliniams, tiek ir Europos biudžetams. Dėl to mes ir norime labiau stiprinti programą fiskalis, siekiant, kad mokesčių politika ir mokesčių institucijos, remdamosi operatyvinio bendradarbiavimo priemonėmis, galėtų viena kitą remti įrengiant informacinės sistemas, e, keičiantis mokestinę informaciją tarp valstybių narių, taip pat su piliečiais ir įmonėmis, keičiantis tą informaciją. Reikia sukurti tokias priemonės, kurios skatintų konkurencingumą ir e, toliau kurtų vidaus rinką ir apgintų ES e, ekonominius ir finansinius interesus. Naujoji programa Fiskalis, kuri numatyta komisijos e, finansinėje programoje po 2020 metų turėtų prisidėti prie kovos su mokesčių skaičiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu, kad e, sustiprintumėme e, mokestinį teisingumą. Kita labai svarbi, kitas svarbus tikslas yra e, mokesčių, mokesčius administruojančių institucijų bendradarbiavimas ir modernizavimas. Ir jo modernizavimas. Todėl numatyti praktiniai instrumentai, kurie turėtų prisidėti prie e, geresnį e, paslaugų, e, kokybiškesnių paslaugų teikimo ir biurokratijos mažinimo. Kągi mes pasieksime šią programą, paminėsiu keturis svarbus komponentus. Pirmiausia, toliau stiprinti bendradarbiavimą tarp mokesčio administravimo institucijų, keičiantis optimalią patirtimi ir geriausią praktiką, taip pat skatinti inovacijas, įgyvendinant naujus e, uždavinius ir naudojant naujas technologijas, kaip, pažiūrėjau, blockchain e, technologija. Trečias dalykas - e, optimalus koordinavimas, kad visi pagal šią programą finansuojami informacinių technologijų sprendimai būtų įtraukti į naujas platformas. Ir paskutinis dalykas - investicijos į mokesčių administravimo institucijų darbą, e, tai, e, rengiant mokymus jų darbuotojams, rengiant įvairią švietimo medžiagą. Tai yra labai svarbus dalykai, kurie turėtų pagerinti e, per didesnį tų darbuotojų informatumą apie mokestinės politikos tikslus ir įgyvendinimo būdus. Ši programa nėra nauja, o praeitįje ji prisidėjo prie e, e, padėties pagerinimo gana ženkliai ir e, valstybėse narėse ji vertinama buvo labai aukštai, buvo pripažįstama įvairios ekspertų komandos prisidėjo prie darbo dar, geresnio, dar didesnio pagerinimo. Ir maždaug 270 milijardų eurų buvo numatyta pagal šią programą, kad E, šią priemonę būtų galima veiksmingai e, kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Bendrai paėmus mes manome, kad modernizuota fiskalinė programa atitinka ir gina e, valstybių narių ir ES interesus, finansinius interesus. Mes tiek parlamente, tiek ir taryboje, padedant ponu Gygoltui, ir pasiekėme, kad e, šis dokumentas būtų dar labiau pagerintas. Labai dėkojame už šią pažangą. Tikimės tolesnių konstruktyvių diskusijų su jumis. Ir jeigu ponė e, kolegė, e, ponė kolegė paklausė, kodėl nesinaudojame 116 straipsnių, kurį pagal pasiūlymą pateiktą komisijos vakar, kai kuriais mokestiniais klausimais mes orientuojamės į tokią į mintį e, ar, ar principą, kas mums būtų naudingiau. Ir gerai įvertinus e, situaciją ir ponas Moskovisi padarė išvadą, kad 116 taryboje būtų netoks perspektyvus, kaip komisijos mano manimu ir kaip kolega Damprovskis ir Moskovici mano, E, bendradarbiaujant ir kalbantis su kolega Gygoldu, e, mes dar galvosime apie tą veiksmingesnį būdą. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, o dabar dviems minutėms žodis biudžeto komiteto kolegai Das Santos. Ačiū, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti, kreiptis į pranešėją ir padėkoti jam už darbą, kurį visi labai aukštai vertino ir biudžeto, biudžeto kontrolės komitete. Norėčiau kreiptis į komisijos narį ir pasakyti, kad mes visuomet su jumis e, labai gerai bendradarbiavome ir dėkojame už tą bendradarbiavimą, mes ir naudojame, naudojame to bendradarbiavimo vaisiais. Esame įsitikinę, kad e, ponas komisijos narys E, tikrai nuveiks gerą darbą įgyvendinant šią programą ES vardan, e, jos labui. E, šis, ši programa yra susijusi su mokestinių institucijų bendradarbiavimu ir jų galimybėmis keistis informaciją. Tai yra labai svarbu, siekiant geriau kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Mano frakcija pateikė keletą pasiūlymų šiam tekstui. Juos įvertinę ekspertų tai įvertino ekspertai ir e, mes manome, kad reikia atsižvelgti ir į lyčių lygybės aspektą. Ši programa turi būti derinama su kitomis ES priemonėmis, e, Europos e, kovos su mokestiniu sukčiavimu E, programa ir kitomis priemonėmis, kad e, biudžetas būtų e, rengiamas kiek manoma veiksmingiau. Iki 2018 metais buvo numatyti milijardai eurų ir manau, kad komisija čia dar daug ką turi nuveikti, stengiantis, kad būtų, tai tie pinigai būtų panaudojami kiek manoma veiksmingiau. Mes pritarsime šiam tekstui per plenarinę sesiją, per, jo, per balsavimą ir tikimės, kad e, su šia programa galėsime įgyvendinti veiksmingesnę mokesčių politiką ir padėsime tokiu būdu ir e, šioje srityje veikiančiams, e, veikia, veikiančiams ekspertams. Komisija, turiu priminti, kad komisija mokesčių klausimais turi glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad jų darbas būtų tikrai veiksminga, veiksmingas ir vaisingas mokesčių inform, institucijų bendradarbiavimas yra labai svarbus, siekiant konsensuso ir taryboje, e, kad ir e, Europos Sąjungoje ir kalbant apie Europos pinigų ir ekonomikos sąjungos veiksmingumą ir gyvybingumą. Dėkoju. Dabar frakcijų vardu kalbės kolegos. EPP frakcijos vardu pusantros minutės ponas Tolojan. Mulțumesc. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes, aš pats kalbėsiu už šią programą, palaikysiu šią fiskalis programą, nes tai yra vienintelė programa ES, kuri yra skirta mokesčių institucijoms. Ši programa sukuria reikalingą infrastruktūrą, ją palaiko ir finansuoja, kad būtų galima keistis informacija tarp mokesčių institucijų. Kalbant apie pajamas ir mokesčius, turime suprasti, kad yra sukurta speciali programa leidžianti uh, mokesčių ekspertams e, palaikyti ryšį su kolegomis kitose valstybėse narėse, tam, kad būtų išsiaiškinti geriausi metodai ir įpročiai šioje darbo srityje. Atkreipkime dėmesį tai, kad fiskalis programa yra atvira ir valstybių narių kandidatams. Ir čia e, taip pat turėtume paminėti trečiasias valstybės Ir jeigu mes norime kovoti veiksmingai su mokesčių vengimu ir mokesčių sukčiavimu, būtina užtikrinti, kad trečiųjų šalių ekspertai galėtų prisijungti prie fiskalis programos. Per dabartinę kadenciją ši, prog ši fiskalis programa be problemų e, yra įgyvendinama ir aš ją toliau remsiu. Ačiū. Kraton. Ačiū. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu suteiksiu žodį ponui Bajai. Ačiū, ponė pirmininkė. Fiskalis programa, kurią pateiksime balsavimui, apims 2021-2027 metus ir ji galės sustiprinti bendradarbiavimo galimybės tarp valstybių narių mokesčių srityje. E, įvairūs mokesčių skandalai išriškėję per pastaruosius metus akivaizdžiai parodė, kad būtina tokią programą sustiprinti, kad būtų galima lengščiau, lengviau keistis informaciją tarp valstybių nariai ir kovoti su mokesčių vengimu. Šios programos biudžetas iš esmės bus skirtas e, informacinių technologijų sistemų gerinimui, bet taip pat ir mokestinių tinklų, kuriais kur bus galima keistis informaciją stiprinimui. Ir kaip pasakė komisijos narys, mes, socialdemokratų frakcija, stengiamės į šį pranešimą įtraukti informaciją apie mokesčių administraciją administravimą ir taip pat galvojame, kaip geriau užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp mokesčių institucijų, kovojant su pinigų plovimu. Nes kova su mokesčių sukčiavimu reikalauja efektyvaus bendradarbiavimo. Ir galiausiai aš norėčiau padėkoti kolegai Sven Gygold. Didelį ačiū už bendradarbiavimą rengiant šį dosiją. Ačiū. Iš to. Ačiū. Toliau aš e, norėčiau suteikti žodį ponui Pakį vieną minutę EKR frakcijos vardu. Fiscalis gaat over eh, events, trainingen, uitwisseling voor meer dan. Fiscalis eh, yra siejamas su daugiau negu 30 Europos mokesčių institucijų bendradarbiavimą, keitimas informacija, bendrus renginius. Ši programa yra labai svarbi ES, įskaitant ir Flandriją. Tai yra tam tikra prasme kaip Erasmus programa mokesčių specialistams. Dabartinė programa e, truks iki 2020 metų, o šis pasiūlymas yra skirtas kitam finansiniam laikotarpiu nuo 21 iki 27 metų ir aš tam pasiūlymui pritarėme. Tačiau pirminėme komisijos pasiūlyme, jeigu įskaičiuosime Brexit, pamatysime 20, proc 20 procentų didesnį biudžetą negu pirminis e, variantas. Parlamentas siūlė 11 procentų padidinti finansavimą. Be to, šioje programoje yra labai daug kairuoliškų prioritetų, todėl mes negalime visko paremti. Labai daug dėmesio yra trečiojo pasaulio valstybėms, mūsų nuomonė tai yra nerealu. Ir reikėtų daugiau dėmesio skirti taip pat administraciniam supaprastinimui, o ne uh, E, naujos rūšies priežiūros ir kontrolės sistemų kūrimui. Mes manome, kad reikia dėrėti su taryba ir kol nebus parengtas galtinis variantas, mes negalėsime jo patvirtinti. Ačiū. Baigėme frakcijų atstovų pasisakymus. Dabar periname prie pono Rozatį, kuris kalbės pusantros minutės. Uh, Vienas iš pagrindinių Europos parlamento prioritetų per šią kadenciją kuri jau artėja prie pabaigos, buvo kova su mokesčių sukčiavimu, vengimu, uh, Ir ką mes pastebėjome dabar įvairiose komitetuose dirbdami ir specialiuose, ir nuolatiniuose komitetuose, e, buvo tai, kad bendradarbiavimas tarp nacionalinių mokesčių tarnybų nebuvo toks, koks turėtų būti, kad e, kova su mokesčių vengimu ir sukčiavimu būtų veiksminga. Todėl aš džiaugiuosi, fiskalis programos sukūrimu ir ataskaita apie ją. Ir aš noriu pasveikinti Sveną Gyguldą, kurio dėja šiandien su mumis nėra. Ir ponė Scott Katol mm, už šį svarbų darbą. Galiu pasakyti, kad be techninės programos, kuria galėtų pasiremti nacionalinės institucijos, keisdamos informaciją, geriausią praktiką, įgyvendinamos veiksmingas informacijos technologijų sistemas, kovai su mokesčių uh, piknaudžiavimu nebūtų sėkminga. Todėl aš šią programą visą širdimi remiu ir pasisakau už tai, kad jos finansavimas būtų padidintas iki 300 milijonų eurų. Man atrodo, tai yra absoliutus minimumas, kad ta programa atneštų rezultatų. Pagalvokime, kokios naudos galime išgauti iš tokios programos. Milijardai eurų dinksta dėl mokesčių vengimo. Taigi mokame nedidelę kainą, kad tas lėšas galėtume gražinti į valstybių narių biudžetus. Ši programa be abejonės nusipelno mūsų paramos, mūsų frakcija ir aš pats šią programą su malonumu paremsime. Ačiū. Ačiū. Toliau Vander Kendelare. E, vieną minutę iš EPP. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Kiekvienais metais tūkstančiai milijonų mokestinių įplaukų dinksta arba yra neišieškamos, nes yra sąrangų, kurias netaip jau lengva suformuoti, leidžiančių pinigus išplauti į mokestinius rojus. Bet to egzistuoja PVM karuselinis sukčiavimas, kitos sistemos. Sukčiai sukuria sistemas, kurių nacionalinės mokesčio institucijos neranda. Ši problema tik plinta, nes e, nusikaltėliai modernėja, skaitmeniniai tampa, sienų nebelieka ir e, matome, kad įmonių e, ir nusikaltėlių e, tinklai plinta po visą pasaulį ir mokesčių institucijoms yra labai svarbu, su, sunku su jais e, susidoroti. Mažos ir vidutinės įmonės e, yra lengvai kontroliuojamos, bet kaip elgtis su didelėmis įmonėmis, jas stebėti yra žymiai sudėtingiau. Todėl Europos mastro bendradarbiavimas yra labai svarbus. Mūsų nuomonė mokesčio administracija jau turi turėti pakankamą informacijos, kad galėtų išsiaiškinti, kas yra tie pūliniai sistemoje. Bet e, kartais matome, kad valstybės narės turi elgti, elgesi kaip e, tarsi būtų salos ir tiltų tarptų salų nėra. Tai mes turime kalbėti apie uh, tarptautinio masto mokesčių vengimą ir sukčiavimą. Bendradarbiavimas su mokeš, tarp mokesčių administracijų leis efektyviau kovoti su mokesčių vengimu. Aš manau, kad visi supranta, kad tai yra prasmingas darbas. Ačiū. Tuo E, mūsų kalbėtojų sąrašas baigėsi ir periname prie spontaniškų pasisakymų. Vienas žmogus prašė pasisakyti, ponas Majas. Ačiū, pirmininkė. Mokestinis sukčiavimas ir mokesčių vengimas reiškia, kad prarandame milijonus eurų iš valstybių išdo. Žinoma, egzistuoja tam tikros sistemos, karuselinis sukčiavimas, įprastinis sukčiavimas. ES nesėmė visų priemonių įveikdama mokesčių vengimą. Mes bent jau nematėme jokių esminių rezultatų. Taip buvo imtasi tam tikrų priemonių Niderlandų ir Luksemburgo atžvilgių, sprendžiant padėtį. Kiekviena tarptautinė įmonė turėtų mokėti mokesčius, kai gauna pajamas. Mes turime panaikinti egzistuojančias spragas, nes būtent per spragas vyksta vengimas mokėti mokesčius. Ši programa turėtų sudaryti galimybės keistis geriausią praktiką institucijoms ir leisti imtis priemonių kovojant su sukčiautojais, tačiau reikia ir teisės aktų, nes būtent teisės aktais yra uždaromos galimybės spragoms, kurios leidžia tarptautinėms įmonėms pasinaudoti tokiamis spragomis. Dėkoju. Baigiame pasisakymą pagal spontaniškų procedū, pasisakymų procedūrą. Dabar žodis komisijos nariui, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Turiu pasakyti, kad e, visi sutarėme iš esmės dėl šių klausimų, kalbant apie pranešėjo pono Gygolt darbą įvertinimą, taip pat komisijos pasiūlymą dėl fiskalis programos ir jos tiesimo, remiantis e, gera praeities patirtimi. Taigi mes ir toliau optimaliai norime taikyti šią programą. Mes, jūs kalbėjote apie komisijos siūlomą e, biudžetą e, artimiausiams septynerius metus, tai yra 270 milijonų eurų. Manome, kad jų ta suma yra pakankama. Visuomet galima e, norėti daugiau pinigų ir panaudoti daugiau pinigų, kalbant apie ICT, tai yra informacinis komp modernių technologijų panaudojimą, įdėgymą. Reikėtų daryti viską, kad e, mokesčių institucijų bendradarbiavimas padėtų kovoti tiek europinių, tiek ir nacionalinių lygmenių su mokesčių sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Dėkoju už e, jūsų platų pritarimą mūsų priemonėms. Epitropė. Ačiū, dėkoju komisijos nariu ir dabar ponės Skot Kato kalbės dvi minutės e, pranešėjo vardu. Labai ačiū pirmininkė. Neskirsiu daug laiko 116 straipsnio aptarimui, aš suprantu, kokių sunkumų tai kelia, tačiau turiu pasakyti, kad parlamentas daug dėmesio skyrė mokesniams klausimams ir mums kelia nerimo lietai daroma pažanga. Be to, tai mažina pasitikėjimą mūsų piliečių akise bei ES institucijų akise turtingieji turi susimokėti mokesčius, mums reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Bet kalbant apie šias diskusijas, sulaukiau labai daug paramos ir pagirimų. Aš perduosiu pagiriamosius žodžius e, savo kolegai. Kolega norėjo padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą komitete ir už paramą kitose e, frakcijose. Mes tikimės, kad rytoj sulauksime paramos tarp frakcijų ir galėsime pradėti tarp institucinės dėrybas. Ačiū ir dar kartą noriu patikinti, kad perdosiu jūsų padėkožodžius Sven Gygolds. Dėkojame ir mes. Diskusija šią temą baigta. Balsavimas įvyks rytoj. Kitas darbo atvarkės punktas tai yra ponios Valero pranešimas - teisų ir vertybių programos nustatymas. Žodį suteikiame poniai Valero. Keturios minutės. Herr talman! Jag vill börja med att tacka Pone pirmininkė, visų pirma, aš noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, visoms organizacijoms, su kuriomis aš jau politiniams tarnautojams, padėjėjams, sekretoriatui už puikų darbą. Tai yra svarbus darbas, kurį mes visi kartu atlikom ir aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti bendrą platų sutarimą. Uh, ES problema yra, kad mes turime gerbti patys savo principus. Vyriausybės teisės aktų rengėjai kartais imasi priemonių prieš uh, savo žmonės riboja žiniasklaidos laisvę. Yra vyriausybių, kurios nesilaiko demokratijos pagrindinių teisų ir teisės viršinių principų. Ar tada valstybė iš tikrųjų yra demokratiška? Mes uh, turime kalbėti, kad būtų uh, užtikrinti, turime reikalauti, kad būtų užtikrinti teisingi ir bešaligiški teismai. Prieš keletą dienų e, Lenkijoje buvo nužudytas populiarus meras Pavlas Adamovičius Gdanskė. Ir e, kai kas siejo tai su, mini, su, su mero priklausimu partijai, bet yra sakančiųjų, kad jau anksčiau šis meras buvo susilaukęs grasinimų. Gdanskų meras e, labai drąsiai formulavo savo poziciją apie migrantus ir e, mažumas remiančias organizacijas. Neretai atsitinka, kad žurnalistai ES yra nužudomi. Prisiminkime Bulgariją, Maltą, Slovakiją. E, Vengrijos e, ministras pirmininkas Orbanas riboja laisvą žodį, pasiduoda korupcijos įtakai, riboja akademinę laisvę valstybėje. Lenkija priemė 13 teisės įstatymų, kurie anot komisijos e, nulems politinę įtaką uh, E, į teis, teisingumo sistemai. Ir e, teisėjų paskirimo sistemos kriterijai tampa labai neaiškus. Sąrašas tokių pažeidimų yra labai ilgas, todėl mes turime galvoti apie labai tvirtą programą. 2018 m. balandžio mėnesį parlamentas pasiūlė, kad būtų sukurta speciali remimo programa Europos Sąjungai, lygiai taip pat, kaip mes remiame žmogaus teisų gynėjus už Europos Sąjungos ribų. Tačiau mes turime pripažinti, kad tai nėra visiškai visiškai naujas rytis. Mes kalbame apie žmogaus teisės visame pasaulyje, dabar kalbame apie ES, apie specialią programą tam. Todėl turi būti numatytas biudžetas tokiai programai gyvendinti. Finansavimo kol kas nepakanka, todėl mes turime reikalauti, kad biudžetas būtų padidintas, kad mūsų teisų programa taptų tvirta programa. Uh, Mes e, reikalaujame, kad būtų užmėgstas glaudesnis ryšies, ryšys su visuomenės organizacijomis. Taip mes galėsime apginti tikrą demokratiją, lygybės principą, nediskriminavimo principą, lygybės perspektyvas deramą integravimą į visas politikos rytis piliečių. E, E, informavimas apie sąjungos vertybės turi būti didinamas, kad mes galėtume kovoti su pažeidimais, su smurtu, su smurtu prieš moteris. Problemams turi būti užkristas kelias ir būtent apie tai šioje programoje yra kalbama. Jie orientuota į visų valstybių narių pilietinės visuomenės, bendruomenės, regionus, įvairias institucijas. Bet pirmiausia, mes turime reikalauti, kad Europos lygmenių būtų sprendžiamos e, problemų šaknys, apie kurias mes kalbame. Ir kai kuriais atvejais e, Europos komisija galėtų pritaikyti kitas uh, priemonės pažaboti valstybės narės, kurios daro pažeidimus. Mes turime ieškoti uh, labai greitų sprendimų, kad valstybės narės padėtis pagerėtų. Uh, Sutarties antrame straipsnėje yra pasakyta, ES yra pagrista e, pagarba žmogaus teisėms, vertybėms, laisviai, teisės viršenimui ir pagarbai žmogaus teisėms. E, tai apima ir žmonės priklausančius mažumoms. Šis pasaulis turi būti e, lygus visiems, visose valstybėse narėse. Mes turime kalbėti apie nediskriminavimą, apie teisingumą, lygybę tarp vyrų ir moterų. Tai yra pamatiniai principai ir tai yra pamatai, kuriais pagrįsta naujoji programa. Ačiū. Dėkoju. Kit kita kolegė, tai ponia Pietikainen, kuri kalbės moterų e, komiteto vardu. Tačiau ponios Pietikainė nėra, todėl suteiksime žodį poniai Gijom iš kultūros komiteto. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga e, susiduria su didelė netolerancija, nacionalistiniais judėjimais, euroskepticizmu ir dezinformacija apie įvairias bendruomenės priemonės. Tai uh, sukuria uh, jausmą, kad demokratijos principai yra pažeidžiami, kad testume Europos dialogą, kad jį išlaikytume. Mes turime apginti šią programą ir skirti reikiamą biudžetą, kad dar mūsų uždavinius galėtume išspręsti. Aš dėkoju pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams už tokį uh, ryštingą darbą rengiant teisų ir vertybių programą ES. Aktyviai pilietybei yra skiriami uh, skiriama derama e, finansavimo suma ir mes suprantame, kad turi būti kuriama integruojanti pilietiškumo e, sistema, e, programa. Turime kalbėti apie Europos praeities įtvirtinimą. Europos taryba gali pasikliauti Europos parlamento ryštų apginti programą, kuri išplaukia iš piliečių iniciatyvų. Visi projektai uh, leis su, šioje srityje leis sukurti demokratinę, pilietišką, kultūriškai įvairią Europą. E Ačiū poniai Gijom. Dabar žodis suteikiamas komisijos atstoviai, poniai Eurovai. Pone pirmininkė, šiuo metu, kai Europos visuomenės susiduria su ekstremizmu, radikalizmu ir susiskaldimu, dabar ypatingai svarbu skatinti ir ginti e, piliečių teisės ir ES e, vertybės. Dėl to ES komisija parengė naują e, pagrindinių teisių, piliečių teisių fondą, kurio pagrindinis tikslas išsaugoti atvirą, demokratišką ir įtraukę visuomenę. Šios programos, ši programa yra naujo fondo dalis. Patvirtinus pranešimą ir įgaliojimus tolesnėms e, e, dėryboms, Europos parlamentas parodo dar kartą e, savo didelį pritarimą vertybių ir teisių skatinimui ir saugos apsaugai ir aš labai tai sveikinu. Naujoji programa turėtų toliau tęsti e, finansa, e, e, tokių programų finansavimą, priemonių finansavimą, kai kalbame apie vaikų teisės, kovą su smurtu prieš moteris, antirasistinės priemonės ir kitos vertybės ir prioritetus. Toliau ši priemonė toliau tęs sėkmingą finansavimą, pavyzdžiui, tokių priemonių kaip E, Europą piliečiams ir įvairios e, priemonės skirtos pilietinės visuomenės iniciatyvoms. Ši programa taip pat turėtų skatinti ir supaprastinti aktyvų bendradarbiavimą kuriant dar demokratiškesnę sąjungą ir e, skatinant informuotumą apie vertybės ir teisės. Komisija pabrėžia Europos parlamento vaidmenį šiame, šioje srityje, skatinant ir ginant teisės ir vertybės, ir šis vaidmuo yra pripažįstamas pačiu aukščiausiu lygmeniu, e, gyvendinant e, pagrindinius tikslus. Nevyriausybinės organizacijos ir toliau atliks labai svarbu esminį vaidmenį gyveninant šią programą ateityje. Tuo pat metu ši programa turėtų tęsti įvairiau, įvai, finansavimą įvairių iniciatyvų, kurias vykdo daugybė pilietinės visuomenės organizacijų, ekspertų, e, kitų struktūrų, e, nacionalinių vietos lygių, e, akademikai, muziejai ir taip toliau. Ir čia reikia išsaugoti balansą siekiant atsižvelgti į visų programų įvairovę ir jų skirtingą specifiką. Jos tarpusavyje yra susijusios ir, su, ir ypač sėtino su e, teisės viršinybės e, mechanizmo taikymu. Komisija pabrėžia, jog reikia labai aiškiai apibriežti jų taikymo sritį, nustatyti konkrečius įsipareigojimus. Taip, tai bus ir tolesnis mūsų diskusijų objektas. Aš taip pat pritariu, kad reikia numatyti ir daugiau lėšų, niekuomet jų nepakanka. Kaip žinote, dėrybos dėl biudžeto e, E, parodė, jog yra mažiau e, pinigų negu prioritetų jiems finansuoti, jom, e, kurios galima būtų finansuoti tais pinigais. Tačiau nusta, tos pagrindinius tikslus galima būtų derinti ir juos įgyvendinti veiksmingai panaudojant turimas lėšas, pasitelkiant Europos socialinį fondą, kuriame yra numatytos lėšos socialiniai integracijai, greičiausiai ir naujajai nauja e, horizonto programai, kurioje numatytos e, lėšos e, moksliniam tyrimams. Tai taip pat bus susijęta su mūsų vertybių ir teisių gynimo tikslais. Aš manau, kad net ir su, per, su mažesniu kiekiu pinigų mes galime nuveikti didesnį darbą. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. Labai jums ačiū. Dabar Teisės reikalų komiteto vardu kolega Kaufman. Vieną minutę. Kolegės nėra. Kolegė Kaufman turėjo pasisakyti šiuo metu, bet jos nėra posėdžių salėje. Jeigu jie ateis vėliau, suteiksime jai žodį. O dabar išklausysime politinių frakcijų atstovų APP. Vardu ponas Boniai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 grazie e adesso a nome del gruppo dei conservatori e riformisti europei la parola all'onorevole jurek per un minuto. prego marek. ponas jurek viena minutė. pirmininke kolegos europos vertybės ponas boni kalbėjo apie europos vertybes kultūrines socialines lyčių teisės, kad ir ką tai reikštų. Mes turime kovoti su ksenofobija, homofobija ir kitomis nepakantumo apraiškomis. Daug apie tai kalbama, tačiau niekas nekalba apie netoleranciją krikščionims. 2017 metais matėme daug tokių neapykantos apraiškų. Mes svarstėme metinę pagrindinių teisių padėties ataskaitą. 20 pakeitimas 11 punktas. Ten kalbama apie musulmonų neapykantą, bet kaip dėl krikščionių padėties, kaip dėl mūsų religinė paveldo. Šis paveldas yra numatytas sutartyje kaip viena iš vertybių, bet niekas tokio paveldo negina. Man kelia nerima tai, kad tokia priemonė gali paversti ES į tokią sąjungą, kai demokratija yra kontroliuojama iš viršaus. Prisiminkime poną Orbaną. Orbanas apie tai kalbėjo. Dėkoju. Labai jums ačiū. Toliau ENE frakcijos vardu ponas Lančinį vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Vertybių ir teisų programa numato labai svarbius tikslus ir uždavinius pavyzdžiui, gerbti žmonių orumą, užtikrinti lygias galimybės ir teisės viršenybės principo laikymasi. ES iš tiesų joje yra daug prieštaravimų, jų daugėja. Apie jas kalbama visame pasaulyje ir labiau nei kad anksčiau. Galime pažiūrėti į pasiūlymo techninius aspektus ir iš tiesų Reikia pasakyti, kad daugiausia kalbama apie viešuosius konkursus. E, ši programa, kaip ir daugelis kitų, nėra tokia svarbi. Nevyriausybinės organizacijos bus finansavimo gavėjos. kas vyksta prie Libijos kantrų, krantų Ispanijoje. Dėkuoju dabar ponas Sosners, vieną minutę. Ponios ir ponai, šiame tekste, šioje direktyvoje jūs kalbate apie prieštaringas vertybės negalima kalbėti apie laisvę ir lygybę vienam dokumente, nes jos viena, kita, viena kitai prieštarauja. Žmonės yra skirtingi, žmonės turi kiting, skirtingų gebėjimų ir vertybių. Ir visa tai sukelia neligybę. Neligybę, ga, lygybės galima pasiekti tik koncentracijos stovyklose. Tada apsispręskite, ar norite laisvės ar lygybės. Jeigu norite laisvės, žodžio laisvės, tada Prisiminkime, kad vakar buvo pat sugriežti tos sankcijos e, tiems parlamentarams, kurie pasisako čia parlamente. Tai nuspręskit, e, kokios laisvės čia norite savo ir kitiems. Bet kokia dar lygybė, jeigu jūs atmetate e, mėlynosios kortelės klausimų prašymus. Vis mažiau ir mažiau žmonių diskusijose gali dalyvauti. Ir tai yra vienintelis laisvas šios diskusijos elementas. Ir tai yra tokia demokratija, kaip jūs ją suprantate. Dabar mes suteiksime žodį poniai Kudrickai, pusantros minutės. Gerbiamas pirmininkė, prieš keletą metų niekas nebūtų net drįsęs atspėti, kad mūsų pagrindinės vertybės turės būti ginamos pačioje Europos Sąjungoje. Tačiau populizmas sugriauna galios paskirstimą ir teisės viršenybę valstybėse narėse. Komisijos pasiūlymas nebuvo pakankamai ambicingas, todėl aš džiaugiuosi tuo, kad Libė komitetas patrigubino tą sumą. E, taip yra ne todėl, kad iškeltieji tikslai yra netidėliotini. Ši programa e, papildo teisės viršenybės mechanizmą E, septintame straipsnėje kalbame apie demokratijos pažeidimus. Nekalbame apie e, vieną pavienį sprendimą, tai yra sisteminis sprendimas. Paimkime Lenkijos pavyzdį. Pilietinė visuomenė labai aktyvi. Dėl tos priežasties demokratija išgyveno. Tai turėtų leisti mums geriau suprasti savo vertybės. Ačiū, ponė Kudritska. A dabar aš suteiksiu žodį Lopes Aguilar pusantros minutės. Pirmininkė Kastaldo, gerbiama komisijos Jūrova, jūs sakėte, kad ES dabar uh, susiduria su vis daugiau abejonių dėl pagrindinių vertybių įgyvendinimo. Be to girdime vis daugiau uh, E, antieuropietiškų nuotaikų ir elgesio, kuris plinta Europoje. Dar svarbiau dėl to yra palaikyti priemonės, kurios puoselėja vertybės pilietinėje visuomenėje e, per nevyriausybinės organizacijas, kurios siekia europietiško idealo. Europos idealo. Labai svarbu, kad pakankamas finansavimas daugmetinėje finansavimo programoje 21-27 metams atspindėtų, jog mes esame pasiryžę ginti ES vertybės. Apie jas šiandien iš ryto girdėjome iš Ispanijos ministro pirmininko lūpų. Labai svarbu, kad mes visi, pasisakantis už ES, ją gintume. Turime išsikelti šūkį. Visus ginant Europą. Ta šūkis nebuvo suformuotas tam, kad patys save apsaugotume nuo įsivaizduojamų priešų ar tokio atpirkimo žių kaip migrantai. Priešingai, Europa turi gintis nuo savo pačios priešų, ksenofobų, žmonių, kurie e, skleidžia neapykantos pasisakymus, žmonių, kurie yra nevieningi. Tokių neapykantos pasisakymų vis dažniau girdime. Ir tai turėtų būti su derinta su mūsų planais. Aš visiškai remiu kuriamą programą. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Voigt vieną minutę. Ja, danke. Ačiū, ponė pirmininkė. Stipri programa, ginanti teisės ir vertybės, kuri reikia įtraukti į ES veiksmus. Tai reiškia, kad ir praktikoje visos valstybės narės turi įgyvendinti. Norėčiau pateikti pavyzdį iš e, Orsmaler, 38 e, metų, buvo įkalintas dėl to, kad jisai e, pasinaudojo žodžio laisvės teisę ir turėjo ten kalėti iki 2009 metų. Po to jam buvo amputuota viena koja ir dar vėliau antroji. Jisai atliko rehabilitaciją Brandenburgo poliklinikoje Ten jisai negalėjo miegoti, kadangi e, nuolat buvo laikomos atviros durys ir jis girdėdavo triukšmą naktį ir pasiskundęs, jisai e, nesulaukė jokios reakcijos ir e, kalėjimo kalėjimo e, administracija e, liepia uždaryti e, tas duris, tačiau liepia, nurodė įkalintąją prirakinti prie lovos per naktį antrankiais. Aš visiškai nesuprantu tokių veiksmų ir tiek apie teisės ir vertybės. Ačiū, ponia Fokt. Yra klausimas jums pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ponas Epidėdėjos norėtų jūsų kažko paklausti, ar jūs pritarėte? Sutinkate? Gerai. Kalo. Prašau. Ponas kolega, pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad priemėte mano klausimą ir norėčiau paklausti, ar tas atvejs, kurį Jūs čia paminėjote, iš tiesų yra atvejas e, iliustruojantis e, e, tai, kas, pas, kas nusižengia mūsų kultūrai, mūsų orumui ir ar tai tikrai vyko Vokietijoje. Na, tai apie tai yra tylima, tai, tačiau Vokietijoje tai nėra vienintelis atvejis. Pavyzdžiui, panašus atvejis buvo ir susijęs su 19 metų moterimi, kuri taip pat buvo įkalinta už E, už tai, kad pasisakė naudodamasi savo žodžio laisvę. E, tačiau tokio pobūdžio situacijos, tokio pobūdžio atvejai nėra žiniasklaidoje nušviečiami. Ir pavyzdžiui, e, Graikijoje taip pat vienos partijos atstovas taip pat buvo įkalintas, nors jis yra parlamento narys. Aš manau, kad visa Europa turėtų nustoti šitaip elgtis. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žo, žodis suteikiamas poniai Šoitrovai. Pusantros minutės. Ačiū. Pone Foikt, jums nereikia tylėti. Europos parlamentas tam ir yra. Mes ES turime laisvę. Dėl to mes galime reikalauti teisingumo už tuos, kuriems jos, jo reikia. Aš Norėčiau at, e, sureaguoti tai, ką pasakė kolega Sošnerts. Negalėjau patikėti tuo, ką jisai sako. Jisai kvestionavo e, lygybės, lygybės principą, tačiau jį painiojo su vienodinimu, kai kalbame apie lygybę, e, tai ji yra susijusi su krikščioniškomis vertybėmis, už jas ir mums reikia kovoti, už jas reikia kovoti tiek nacionaliniu, tiek ir e, Europos lygmeniu. E, Žinoma, teisės ir vertybės ir jų programa yra e, programa, kurią aš visiškai pritariu. Jis skirta pil, buvo, e, ir piliečiams skirta priemonė buvo įtraukta į šią programą. Ir e, mes taip pat pritarėme ir biudžeto finansavimo šiai programai padidinimui nes dar nepakankamai e, žmonės žino apie šią programą. Reikia didinti jos žinomumą. Aš net nebejoju, kad pagal ją bus e, gyvendinami tikrai veiksmingi ir reikšmingi projektai, skirti savivaldybėms, pavyzdžiui, dvinių projektai, skirti miestams, kurie e, suteikia tikrai didelės, didel, daug žinių ir daug patirties. Dėkoju. Ačiū, poniai Šodrovai. Jums e, kolega nori užduoti papildomą klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Tai yra ponas Ošnėts. Ar sutinkate? Prašau, ponas Ošnėts. Ar aš teisingai supratau, kad jūs paminėjote skirtumą tarp e, vien, vienodų teisių, vienodų galimybių ir lyg, lygybės? lygybė reiškia, kad mes visi turime tas pačias priemonės. Šios idėjos yra prieštraujančios viena kitai, kadangi vieni žmonės gali e, uždirba daugiau, kiti mažiau. Jeigu jūs norite įgyvendinti lygybę, tuomet ne visi žmonės turės e, galimybę jas, ją įtvirtinti ir tokios lygybės pasiekti. Aš klausiausi jūsų įdėmiai, kai jūs kalbėjote. Ir manau, kad lygybė prieš įstatymą ir lygybė, kalbant apie lygias teisės, yra tai, kas, ko, ką turi turėti kiekvienas. Visi iš mūsų. Lygybė yra svarbi mums visiems, taip kaip ir teisingumas. Visi mes turime turėti galimybę e, naudotis vienodomis teisėmis. Dėkoju. Pone Išoidrovai, dabar ponia Ward, pusantros minutės. The EU Rights and Values Programme ES teisų ir vertybių programa šiandien yra svarbesnė nei kad anksčiau. Pagrindinės teisės, kurios grindžia mūsų europinę demokratiją, neturėtų būti priimamos už savaime suprantamą dalyką. Aš palaikau pilietinės visuomenės projektus, kuriuos finansuoja ES. Reikia užtikrinti teisės viršenybės principą, pluralizmą, demokratiją ir ne tik žodžius, bet prieinamas vertybės, kurios sustiprintų pilietiškumą visoje Europoje. Šiandien dėja matome, kaip griūva pilietinė visuomenė Orbano Vengrijoje. Yra užsipuolama teisinė valstybė, taip pat nėra teikiama parama pabėgėliams priimami teisės aktai nukreipti prieš teismus Lenkijoje, tai kelia nerima. Demokratinės vertybės turi būti vertinamos, jos turi būti remiamos visų pirma piliečių. Aš džiaugiuosi pakeitimais pateiktais šiam pranešimui, kuriame kalbama apie įtraukimą ir dalyvavimą. Pilietiniai projektai, kurie skatina įsitraukti į prasmingą ES ir jos veiklą, turėtų stiprinti demokratizavimo procesus, kurie laikytų ES. Mums nereikia tokių skaidančių naratyvų. Mes turime pasisakyti už teisės ir vertybės, taip pat ir Junktinėje karalystėje, kur Junktinė karalystė e, ketina pasitraukti iš pagrindinių teisų hartijos. Iš tiesų gėda, kad taip vyksta. ES yra švyturys daug kam pasaulyje, ypač tiems, kurie gyvena represyviamis sąlygomis ir mes turėtume rūpintis ES. Ačiū Jums. Dabar žodis ponui, ponui Kosta. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už šį darbą. Trys komitetai dirbo ties šiuo pranešimu. Iš tiesų, šis pranešimas ir ši programa yra labai svarbi. Mes kultūros komitete nenorėjome pražiūrėti pilietiškumo iniciatyvos. Iš tiesų labai svarbu užtikrinti teisės, vertybės ir lygybę. Programa turi būti matoma, jai turi būti skirtas finansavimas, konkretus veiksmai, e, dvinių programos, studentams skirtos programos. Visa tai turi būti atspindėta naujojoje programoje, kuri suvienyje keletą kitų programų. Kalbant apie piliečių Europą, svarbu skirti dėmesį dviems sritims. Mes kalbėjome šiandien anksčiau apie atmintį, apie praeitį ir mes turime numatyti tam tikrą bendros istorijos pamatą kad piliečiai suprastų Europos integracijos procesą. nacionalistinės apraiškos taip pat galėtų susilaukti atsako. Manau, kad reikėtų papildomų lėšų, mes to prašėme ir tikiuosi, kad parlamentas už tai balsuos. Mes turime formuoti pilietiškumo įgūdžius, pritaikydami formalų ir neformalų švietimą. Netrukus baigsiu, bet dar noriu pasakyti, kad mes turėtume nepamiršti ir tarp kultūrinio, tarp religinio dialogo, nes tai taip pat gali prisidėti prie Europos pilietiškumo. Dėkuoju, perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Yra du kolegos paprašę žodžio, suteiksiu žodį abiems. Pirmiausia, pradėsiu nuo nepavarkstančio kolegos Marijos. Milijardas eurų bus skirta e, šiai programai. Atitinkamos sumos piliečių aktyvumui ir kitai programai. Aš manau, kad kalbant apie paramą piliečiams, geriausia būtų numatyti galimybės įsidarbinti jiems, tokiu būdu jie galėtų oriai gyventi. Mes taip pat turime jaunimo garantiją, kalbame apie konkrečias sumas, kurios sudarys daugeliui galimybę pasinaudoti lėšomis. Šios lėšos turi būti skirtos mokykloms, regionams, universitetams ir jos turi būti naudojamos kovojant su krikščionių neapykanta. 2017 metais maždaug 500 išpolių buvo surenkta 94 procentai prieš ortodoksų bažnyčias. Ir tai yra labai rimta problema, kurią turėtų spręsti ši programa. Labai ačiū. Dabar ponas Epitidėjos vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Gyvename laikais, kai visos ES valstybės susiduria su ekonominėmis problemomis. Tautos labai nuo to kenčia ir ES nusprendė finansuoti šį projektą. Pranešime yra pateikta pasiūlymų, e, teikiant, e, numatant milijardus eurų, stiprinant demokratiją, teisės viršenybę, lygybę ir kovojant su visomis smurto formomis. Tačiau kažkas turi tiems protingiems, išmintingiems ES žmonėms pasakyti, kad demokratija, e, lygybė e, e, ir pagarba visiems yra visuomenės švietimo ir informavimo rezultatas, o ne kažkokių tai pelno siekiančių akcijų rezultatas. Aš, e, kaip graikų tautos atstovas, manau, kad negalime sutikti su tuo, kad e, šie pinigai, kurios, kurie ateina iš Europos mokesčių mokėtojų kišenių, būtų taip švaistomi. Mano šalies piliečiai e, kaip tik nepritarė tokiam autoritarizmui ir aš visą tai smerkiu.